taiką. Paskutinį kartą lankydamasis Turkijoje susitikau su prezidentu ir pilietinės visuomenės atstovais, taip pat aš kalbėjusi su e, ortodoksų atstovu Bartolomėju apie krikščionių padėtį šalyje. Ir taip pat apskritai kalbėjo apie padėtį Turkijoje su pažanga siekiant išspręsti Kipro klausimą dar iki 2012 metų reikia tikėtis konkrečios pažangos, kadangi pradės pirmininkauti ES taryboje. Taip pat aš kalbėjau su moterų atstovais, taip pat mažumų atstovais. Taip pat reikėtų priminti, kad praėjusi pirmadienį prasidėjo rinkimai Egipte. Po to kai e, atsistatydino Mubarakas. E, žmonės e, norėtų perinti demokratinių institucijų valdymą šalyje. Ir reikia tikėtis, kad rinkimų rezultatai atspindės gyventojų lūkesčius. Be to, rinkimai vyko ir Maroke. Naujame parlamente pakeitus konstituciją bus parlamentarams suteiktos naujas teisės ir nauji įgaliojimai. Mūsų parlamentas bendradarbiauja su Egipto ir Maroko parlamentų atstovais, tačiau tenka apgalėstauti, kad nei e, Egipte, nei Maroke nebuvo ES rinkimų stebėtojų, jie tiesiog nebuvo kviečiami. Mes tikėjomės, kad abiejų šalių uh, E, atstovai vyriausybės pakvies ES stebėtojus. Taip pat reikėtų pripažinti, kad yra ir kitų labai sudėtingų klausimų Šiaurės Afrikoje, e, taip pat e, pietryčiuose. Mes tikimės, kad mūsų pietų valstybėse kaiminystėse iš tikrųjų prasidės esminiai pertvarkymai ir pokyčiai. Taip pat norėčiau informuoti, kad vadovaujantis trečiuoju mūsų darbo tvarkos e, punktu, trečiaja ir ketvirtaja dalimis buvo patvirtinta, kad deputatas Kert Jogen paprašė 2011 metų